Taigi diskusijos labai įdomios, dėkoju už pastabas. Merci, Madame Ashton. Ačiū, ponė Ashton. Ačiū. Ir matome, kad jūsų pareiškimas užbaigia mūsų posėdį. Gero vakaro visiems sustiksime rytoj. Oui, bon. Ah.